pastatų politika ir papildomos informacijos aptarimas. Atrodo, kad jos nėra. Tuomet vienuoliktas darbo tvarkės klausimas. Ar parlamento vicepirmininkas ir generalinis sekretorius jau atvyko, reikėtų pasiteirauti. We, we, we... Penkias minutės turime palūkėti, kol atvyks svečiai.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 pakeliui Good uh, afternoon again. We continue with our uh, agenda and we... Sveiki. Tęsime mūsų posėdį ir džiaugiamės galėdami pasveikinti poną Vėlę, Europos parlamento generalinį sekretorių ir poną Silvą Pererą, parlamento vicepirmininką. Parlamento biudžetas bus, yra pradedamas sudaryti vasario mėnesį kai generalinis sekretorius pateikė pasiūlymą, jis kaip tik šiandien ir atvyko į mūsų posėdį. Ir numatomos lėšos bei prioritetai būsimiems metams. Ponas Vėlė jau praėjusią savaitę pateikęs biurui savo biudžeto projektą. Ir šis dokumentas yra pirminis mūsų dokumentas priimti biudžeto projektą biudžeto komitete. Ponas Perera ir ponas Vėlė šiandien atvyko pirmosioms mūsų diskusijoms ir kalbėsime apie mūsų pajamas ir išlaidas 21 metais, taip kaip jos yra numatytos biudžeto projekte, kurį pateikė generalinis sekretorius. Kaip dabar viskas vyks? Pirmiausia, paprašysiu pasisakyti poną Vėlę, jam skirsiu 10 minučių, tada kalbės ponas Silva Perera, taip pat 10 minučių ir vienas ir kitas pateiks pirminį biudžeto projektą 21 metų. Taigi suteikiu žodį Jums, ponė Vėlė. Ačiū pirmininkė, dėkoju Jums. 21 metų biudžeto projektas. Čia reikėtų prisiminti mūsų kalendorių Jūs kaip minėjote, praeitą pirmadienį aš projektą pristačiau parlamento biuro posėdėje, dabar yra pirmoji mūsų diskusija, o kovo 9 dieną biuras priims sprendimą ir suteiks mandatą dėrėtis su biudžeto reikalų komitetu. Tada dar galėsime pasikalbėti ir kovo 30 dieną priimsime dokumentą ir biudžeto komitete, ir, ir parlamento biuro posėdėje, o paskui viskas persikels į plenarinį posėdį ir galutinis balsavimas bus spalį. Parlamentas 20 procentų naudoja 20, 20 procentų visų administracinių išlaidų ES mastu toks skaičius jau yra daugybė dešimtmečių parlamentui tenkantis išlaidų skaičius. Per, paskutin, per pastarąją kadenciją parlamentas nutarė nedidinti šito skaičiaus. Penktasis skyrius padidėjo 4 procentais. Tačiau Europos parlamento did, E, biudžeto didėjimas yra 2 arba 3 po kablelio punktai. Taigi mes esame vis dar saugiai tuose 20 procentų, kurie yra skiriami parlamentui. Esame saugus, netgi jeigu bus sumažintas septinas, septintojo skirsnio finansavimas, greičiausiai mes 21 metais galėsime išlaikyti savo 20 procentų uh, tą dalį. Biudžetas, kaip žinia, susideda iš skaičių, bet už tų skaičių realybėje slypi konkretus projektai. Taigi, visuomet reikia išaiškinti, kam ties pinigai bus skirti. Todėl tame dokumente yra padaryta apžvalga tų projektų, kurie buvo įvykdyti praeitoje kadencijoje, ką mes padarėme naujo su tomis lėšomis, kurias buvo skyręs mums, kurias mes savo skyrėme ir kurias išsiderėjome diskusijose su komitetu. Mes sukūrėme mokslo tarnybą, daug vietų perėmėme iš kitų tarnybų, jos buvo tiesiog perskirstytos ir Briuselyje kiekvienas parlamentaras dar greta savo biuro dar turi du asistentų biurus, taip anksčiau nebuvo. Strasbūrė dabar yra asistentams specialus atskiras biuras ir anksčiau parlamentarai ir asistentai turėjo tik tai vieną biurą, bendrą biurą Strasbūrė. Dabar asistentai turi savo atskirą biurą biurą ir atskiras biuras yra numatytas asistentams. Mes daug investavome į saugumą, ypač į parlamento prieigų saugumą, ypač po to nemalonaus įvykio, kai 200 kurdų įsiveržė į parlamentą, taigi tada buvome, nusta, nusprendėme, kad nepakankamai apsaugotas mūsų pastatas. Taip pat internalizavome vairuotojų tarnybą ir atidarėme Europos namus, Europos istorijos namus prieš du metus 2019 metais Europos istorijos namuose apsilankė 200 tūkstančių lankytojų parlamentarijume, apsilankė 300 tūkstančių lankytojų. Taigi, jeigu pažiūrėtume visus skaičius bendrai, tai į parlamentą viso atvyko apie milijonas lankytojų per metus. Mes finansavome rinkimų kampaniją, organizavome du didžiulius renginius jauniems žmonėms iki 10 tūkstančių dalyvių kiekviename. Briuselėje taip pat atidarėme tris naujus pastatus. Martens pastatą, kuriame dirba tūkstantis darbuotojų, Polgio pastatą 3000 darbuotojų ir Havel pastatą Strasbūrė. E Naujasis prezidiumas spalio mėnesį pirmiausia buvo susirinkęs į uždarą tokį posėdį Žonmonė namuose netoli Paryžiaus. Tai yra toksai kaip konferencijų centras ir mes ten aptarėme nemažai strateginių dalykų, kuriuos įtraukėme į prezidiumo sprendimus Ir žinoma, tai susiję ir su tam tikromis biudžeto išlaidomis. Taigi, pirmas dalykas - Europos patirtis, tie jau jaunieji parlamentarai valstybėse narise Vokietijoje, Suomijoje, Danijoje ir kitur. Ar tie mažieji parlamentariumai, kurių yra tose šalyse, uh, jie turėtų būti atidaryti visose valstybėse narėse per būsimą kadenciją. Tai yra didžiulis investicinis projektas. 12 jų atidarysime iki šios kadencijos vidurio ir 9 dar antroje kadencijos pusėje. Tikslas yra toks, kad ne kiekvienas pilietis privalėtų atvykti į Strasbūrą ar Briuselį, bet galėtų susipažinti su parlamentu savo šalyje, pavyzdžiui, Suomijoje labai sėkmingas buvo šis projektas. Per keletą mėnesių parlamentariume ats, apsilankė šimtas tūkstančių suomių arba svečių. Ir mobilus parlamentariumai taip pat labai pasiteisino. Prezidiumas taip pat nusprendė įgyvendinti žalesnio parlamento tikslus greičiau negu numatyta ir imtis šito projekto daug energingiau. Taip pat buvo priimtas sprendimas iki 24 metų įvesti lyčių lygybę direktorių ir skyrių vadovų lygmenių, generalinių direktorių e, skyriuje labai atsiliekame, čia tikslas yra 40 procentų paritetas. Taip pat iš Europos rinkimų turime labai teigiamos patirties, 8 procentai daugiau atėjusių e, rinkti, kitaip sakant, 34 papild, milijonai papildomų rinkėjų. Mes norime, kad tai būtų ir toliau ir norime, kad e, būtume matomi mūsų atstovybėse valstybėse narėse. Taip pat buvusios kadencijos pabaigoje apsisprendėme dėl pastatų strategijos, po Martins, po Kol pastatų įrengimo mes daugiau neketiname plėsti infrastruktūros Briuselyje ir mes pirmiausia dabar susitelksime į Europos patirties stipri, pojūčių, stip, pojūčio stiprinimą valstybėse narėse ir trilogo patalpos taip pat bus mūsų prioritetas, kadangi lygi, lygi šiol mes neturėjom tinkamų tam patalpų. Taip pat mes ketiname remontuoti dalį mūsų pastatų, 3 procentai kasmet yra numatyta nuo viso pastatų ploto ir mes turime šitos kriterijus, žinoma, taikyti visų pirma patys savo. Pastatų srityje numatyta ir daugiau didelių projektų užbaigti Šiemet Adenauerio pastato rytinė dalis bus, buvo atidaryta ir vienas generalinis direktoratas ten įsikėlė. 70 procentų e, vakarinės dalies jau yra įrengta ir irgi tuo netrukus ten įsikels darbuotojai ir tie likusiai 30 procentų taip pat bus užbaigti. Čia kalbėjau apie Luksemburgą, Strasbūrę, statomas saugumo kontrolės pastatas. Lygi šiol dabar, jis yra vis dar laikinas, kai, nu, kai numatyta 8 milijonai eurų. Atrium pastate Briuselėje bus naujas lankytojų centras. Ypač todėl, kad SPAC pastatas bus remontuojamas Ten bus daug vietos lankytojams, numatyta 2,4 milijonai eurų skirti ir 21 metų gegužę turėtų būti darbai baigti. Yra ir daugiau projektų, pavyzdžiui, informacinių technologijų srityje, programinės įrangos srityje. Mes e, ketiname visus kompiuterius, tradicinius pakeisti hybridiniais kompiuteriais iki 24 metų. E, Hybridiniai kompiuteriai leidžia dirbti mobiliai, nereikės tiek daug kompiuterių įvairiose darbo vietose, galima kompiuterį bus nešiotis į namus, į ir taip mes galėsime užtikrinti geresnį šeimos ir profesinio gyvenimo balansą, taip pat tie kompiuteriai galės būti žingsnis po žingsnio įsigyti iki 24 metų. Taip pat sustiprinsime savo duomenų saugojimo centrą, belgiškas centras. Dabar atitinka tik tai 2A kategorija saugumo prasme, mums reikia bent ketvirtos kategorijos, tad reikės ieškoti kito e, paslaugos teikėjo. Na ir dar personalo srityje numatyta nemažinti kol kas personalo. Mes kaip administracija sumažinome savo personalą 6-7 procentais, o ne 5, kai buvo numatyta, kadangi e, šiek tiek padidėjo frakcijų darbuotojų skaičius. Mes esame dabar pas, pateikę pasiūlymą pratesti 89 darbo vietas tam vadinam laik, laikinajam laikotarpiu, pasarelio laikotarpiu. Tai būtų frakcijų darbuotojai, kurių kontraktai bus pratesti. Tai tiek. Ačiū. Thank you. I... Ačiū. Dėkoju. Silvio Pereira. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums už generaliniam sekretoriui. Taip pat norėčiau pasidžiaugti, kad generalinis sekretorius ir vicepirmininkas atvyko į mūsų posėdį. Pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. Žinoma, kalbėsiu trumpai, nenorėsiu užimti daug jūsų laiko. Šiuo metu biudžeto procedūros rodo, kad esame kitų metų biudžetui parengę pakankamai tinkamą e, projektą, tačiau tai netitinka e, valdybos pasiūlymą. Tai generalinis sekretorius pateikė pirmiausią pasiūlymą, prezidiume arba valdyboje jau vyko pirminės diskusijos, tačiau biudžeto projektą galutinai kovo 9 turės patvirtinti dar kartą. Todėl mes turime atsižvelgti į tai, kas šiame biudžeto komite šiandien bus išsakyta. Ta ir norėjau akcentuoti, paprašęs žodžio. Tiesiog aš norėjau dalyvauti šioje diskusijoje ir kartu atsižvelgti į tas mintis, kurios bus šiandien įsakytos ir grįžti prie šitų pasiūlymų galbūt ir valdyboje. Todėl jūsų pasiūlymai, jūsų pasisakymai parlamento valdybai yra labai svarbus. Po šios įžangėlės dabar norėčiau pereiti prie konkretesnių dalykų turėdamas e, omenyje tai, kas jau buvo pirmose diskusijose išsakyta valdyboje. Generalinio sekretorio draus e, projektas, biudžeto projektas numato biudžetą didinti 3,5 procentais. Šitas pakeitimas rodo, kad prašome nei daug, nei per mažai. Tiesiog tuos pakeitimus reikėtų vertinti prioritetų ir parlamento poreikių šviesoje. Todėl reikėtų šitą padidinimą, tą būsimą sumą vertinti pagal tai, ar pakanks mūsų tikslams pasiekti, ar tai bus per daug, ar per mažai valdyba jau yra išreiškusi štai kokią nuomonę šiuo klausimu. Biudžeto projektas atitinka ankstesnius parlamento sprendimus, kurie buvo priimti taip pat valdybos e, tvirtinimu ir taip pat atitinka tuos prioritetus, kurie yra tinkamai finansuotini, turint omenyje įvykdysimus uždavinius tas biudžeto sumos didinimas yra susijęs su darbo sąlygų parlamente gerinimu, e, taip pat e, įrangos, elektroninės įrangos pirkimu, baldų įsigijimu, atnaujinimu. Taip pat e, tyrimų atlikimui, taip pat ir 15 procentų numatyta finansavimo parlamentarams, kad jie galėtų tinkamai įvykdyti savo pareigas. Pagrindinės investicijos reikalaujančios ypatingai dėlių pastangų, numatant finansavimą, yra tos arba į tas sritis, kurias numatyta iš esmės finansuoti. Pirmiausia, tai yra investicijos į pastatus ir saugumą, apie tai buvo kalbėta. Buvo paminėtas Adenauro pastatas Luksemburgė. Taip pat pastatas Bruselėje. Papildomos išlaidos saugumui sustiprinimui taip pat lankytojų centro išplėtimas Bruselėje ir taip pat e, šito centro statybų finansavimas Strasbūrė. Dar viena pastaba. Kitų metų biudžete yra numatytos investicijos į komunikaciją ir informacijos sklaidą. Ta europinę patirtį būtina skleisti ir steigti mobilius parlamentariumus kad būtų skleidžiama Europos demokratijos idėja kuo plačiau. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus užmojai ir aš galėčiau netgi pasakyti, kad turint omenyje šios dienos iššūkius tenkančius Europai, šis, ši veiklos rytis yra labai svarbi. Be to, internetinis saugumas. Jam stiprinti yra numatyta 3,5 milijonų eurų, tai yra kompiuterių, kompiuterinės įrangos apsaugos projektų finansavimas. Manau, kad tai yra taip pat labai svarbu. Vidaus auditoriai atkreipė dėmesį, kad yra tam tikrų silpnų vietų pačiame parlamente e, internetinio saugumo srityje ir todėl mes turime numatyti papildomų lėšų šiai sričiai Taigi internetinis saugumas, komunikacija, informavimas yra politinės šio biudžeto projekto e, prioritetinės rytis. Ir visa tai atitinka tai, kas buvo išsakyta ankstesnėse diskusijose. Ir galiausiai norėčiau paminėti dar keletą dalykų, kurie buvo paminėti valdybos posėdžio metu. Mes norėtume, kad galutinėme biudžeto projekto variante atsispindėtų štai kas. Pirma, kad būtų didinami mūsų gebėjimai ir pajėgumai vertimo žodžiu ir raštu paslaugoms. Vertėjai žodžiu turėtų gauti paramą teikdami savo paslaugas, kad jie patenkintų mūsų lūkesčius. Taip pat buvo paprašyta išnagrinėti galimybę parlamentarų asistentų lėšas papildyti lėšomis, kurios atsirado po breksito. Tada būtų galima galbūt kitaip e, pergrupuoti asistentų grupės, komandas e, parlamentarų pagalbos komandas ir Briuselėje, ir Strasbūre. Galbūt reikėtų paieškoti kokių nors e, tinkamesnių, lankstesnių variantų. Grįždamas prie internetinio saugumo, norėjau priminti, kad tai yra mūsų prioritetinė finansavimo sritis, bet to turint omenyje mūsų bendrus iššūkius, reikėtų išnagrinėti tinkamai, ar mūsų lūkesčiai tinkamai yra atspindėti numatant finansavimą. Silva Pereira for the. Uh, ačiū ponė Silva Pereira, ačiū ponui Veliai už įžanginės pastabas. Na, o dabar diskusijos. Ir pirmiausia, žodį suteiksiu pranešėjui, ponui Šastel. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė generalinė sekretorių, ponė vicepirmininkė, ačiū už tai, kad paaiškinot e, biudžeto įplaukų ir e, išlaidų samatą numatomą 2021 metams. E, jūs šią samatą pristatėt kaip orientuotą į šio laikiškumą, į ateitį. Ir vėlgi paprašyta biudžeto lėšų daugiau kaip 2 milijardų 200 tūkstančių eurų Ir tai e, atitinka e, biudžeto lėšų e, padidėjimą 3,5 procento palyginti su 2019 metais. Tad iš ties biudžeto lėšų padidėjimas prašoma padidinti 72 milijonais. Ir suprantama, Europos parlamentas, kaip jau jūs sakėt, turi labai, e, labai nuodugniai įvertinti poreikius, atsižvelgdamas į 2021-2027 e, metų numatomus skaičius ir kartu įvertindamas e, savo biudžeto poreikius palyginant su kitomis institucijomis. Kita vertus, mes negalime, mes sunkiai galim kritikuoti kitų institucijų biudžetą, kol galia, patys nesuvokiam iki galo savo biudžeto poreikių. Jūs abu sakėt, kad čia kalbama apie tokį klasikinį biudžeto lėšų padidinimą, kuris remiamas kainų indeksavimu. Aš tą pasižymėjau, pasižymėjau kartu tas sritis, kurias jūs numatėt kaip prioritetinės sritis, turiu galvoje komunikavimą su visuomenė, saugumo klausimus, pastatus, kartu taip saugumo e, išlaidų interna, internalizavimas Luksemburgė ir kituose pastatuose kartu uh, E, konform, konferencijų ir kitų e, pastatų e, atnaujinimas ir kitas rytis paminėjot. Na ir tą progą norėčiau Jums pateikti keletą klausimų. Vienas jų susijęs su Europos žaliuoju kursu, žalinimo Europos darbu, nes visos politinės frakcijos to siekia. Bet aš norėčiau daugiau sužinoti apie mūsų pastatų e, aplinkosaugos e, normų laikymasi, aplinkosaugos normų e, padėtį, nes buvo paminėtas ne vienas pastatas, paminėtas pastatas Wilfried Martens, bet aš norėčiau išgirsti daugiau ir apie kitus mūsų pastatus, kiek jie atitinka šio laikinės aplinkosaugos normas. Nes juk e, ir taip ir parlamentas, parlamentarai turi e, skatinti ir savo pačių darbuotojus e, taupyti lėšas, antai tokias kaip autom, naudojimas automobiliais, persiorientuojant daugiau į viešai transportą ar ar dviračius ir panašiai. Tad kokie dabar yra prioritetai, turint galvoje pastatų e, aplinkosaugos energetin, energetinės vertės padėtį. Na ir toliau dar paminėjot keletą e, pastatų e, Briuselyje ir minėjot, kad reikia atnaujinti, kad reikia numatyti ir atnaujinti konferencijų sales Aš e, nežinau, ar yra dokumentas, ar, ar galima prieiti prie dokumento, kuriame būtų galima gauti atsakymus į tuos mano klausimus apie pastatų, būtent energetinį, energetinę padėtį. Dabar e, dėl vėlgi mūsų pastatų. E, pastatų ir vadinamojo surinkimo, pasibaigiant tam tikrai kadencijai, čia vėlgi klausimų kyla dėl e, būtent metodų, technikos ir galbūt būtų galima pateikti daugiau informacijos apie tai, e, kaip parlamentas, sakykime, investuoja ir kiek investuoja į pastatus, kurie yra už ES ribų, sakykime, New York'e ar Džakartoje ir panašiai e, toliau vidaus tam tikros normos dabar jau yra numatyta naujų struktūrų, kurios kovoja, sakykime, su priekabiavimu ir panašiai. Bet e, mes norėtume daugiau apie tai išgirsti, kad galėtume geriau įvertinti tų naujų įdėktų procedūrų e, veiksmingumą. Dar jūs paminėjot e, Europos e, įvairių renginių programą, kuri pasiteisino, bet gal parlamentas galėtų pamastyti apie štai ką gal e, Europos parlamentas galėtų irgi padengti dalį bent jau e, išlaidų, kurias patirtų ypač jaunimas, kuris dalyvauja tuose renginiuose, nes juk yra nemažai jaunimo, kur, kurie neišgali keliauti. Galbūt būtų pravartu pamastyti ir apie tai. Na ir dar paminėsiu Brexito padarinius. Jūs truputį užsiminėt apie tai. Aš jau ir skaičiau generalinio sekretoriaus e, tekstą, e, kuriame be visą kitą nurodyta, kad bus sutaupyta dalis lėšų, e, kadangi pasitraukė dalis Europos parlamento narių, bet tos lėšos įsisavinamos bus 2020 metais, bet kaip bus 2021 metais ir, ir toliau, sakykime, turiu galvoje e, parlamentarų kelionių e, lėšas ir norėčiau kartu daugiau e, daugiau išgirsti apie mm, parlamento asistentų klausimą, išlaidų jiems klausimą, nes reikėtų daugiau apie tai paaiškinti. Ir galiausia, dar norėčiau paminėti bals, balsavimo, balsavimo paaiškinimai. E, nes čia tas klausimas iškyla ir čia turiu galvoje kartu vertėjų e, darbą, bet galbūt būtų galima racionalizuoti klausimas, ar tikrai pravartu ir toliau laikytis tos e, tradicijos, E, paaiškinti e, būtent balsavimo rezultatus viešai per plenarinės sesijas. Praėjusiais metais girdėjau, kad jūs aiškinot, kad e, tas paaiškinimas kainuoja 21 tūkstantį eurų per, per dieną ir, ir kokios sumos susidaro per metus. Tad vien, vien tiesiog numatant lėšas, numatant tokį balsavimo E, rezultatų e, paaiškinimą. Ir tikrai galima sutaupyti šioje srityje ir aš tai iš anksto dėkoju už jūsų galimus atsakymus į mano klausimus. Labai ačiū, ponė Vinzich. Pirmininkė, gerbiamas generalinis sekretoriau, ačiū Jums už Jūsų pranešimą esu nauja parlamento narė ir man kai kuri informacija nėra visiškai aiški, bet man labai svarbu, kad mes, saug, kad mes labai gražiai apseitume su mokesčių mokėtojų pinigais atsargiai ir atsakingai. Labai svarbu būti arti piliečių ir labai gerai, kad jūs ketinate e, ir toliau būti arti piliečių. Jūs sakėte, kad ketinate uh, rinkimų kampaniją jau pradėti dabar, tai pas papasakokite apie savo patirtį šioje, šioje srityje. O kas yra tie mobilieji parlamentariumai ir kas yra ta Europos patirtis, apie kurią jūs kalbėjote? Anksčiau buvo skirtas biudžetas Varšuvai, Prahai ir Stokholmui, Ir šie dabar numatyta tiems patiems miestams biudžeta, biudžetas tiems mobiliems parlamentariumams, gal galėtumėte paaiškinti. Kitas dalykas, 11,3 milijonų buvo numatyta, šiemet numatyta 8 milijonai, prieš tai buvo 6 milijonai, o dar anksčiau 11, tie skaičiai man visiškai neaiškus. Taip, saugumo klausimas Luksemburgė, ten bus įdarbinta pusantro šimto naujų darbuotojų. Kodėl jie bus įdarbinti, kodėl jūs nesamdote kažkokios saugos įmonės. EPSO puslapyje jau yra paskelbti konkursai, nors biudžetas dar nėra patvirtintas kai kalbam apie breksitą ir mažesnį parlamentarų skaičių. 46 mažiau parlamenta, sumažėjo parlamentarų skaičių, 150 mažiau yra e, asistentų, vis tiek ne, ir aš niekaip negalėsiu paaiškinti savo rinkėjams, kodėl nepaisant šitų mažėjimų didėja kelionių kainos. Ačiū. Ponas Ušakovs. Dėkoju norėčiau užduoti klausimų dėl papildomų lėšų. Augimas yra 3,2 procentai, tai yra 71 milijonas ir 30 milijonų privalomi ir 40 milijonų tai yra papildomas finansavimas, kuris yra toksai dar nepririštas. Gal galima būtų kažkur tai e, gauti skaičius ar kokią nors lentelę, kur būtų parašyta, kaip tie 40 milijonų, 40 milijonų pasiskirstys, kaip, jie, ketin, kaip ketinama juos išleisti. Taip pat norėčiau paklausti dėl dar kai kurių skaičių. 32 punktas, kur kalbama apie komunikaciją ir ekspertizę, čia yra augimas 15 procentų. Kodėl toks didelis, daug didesnis negu kitur? Uh, Dar skaičiai e, lėšos skirtos asistentams, jūs minėjote, e, kad breksitas šiek tiek pakeitė visą vaizdą, tai gal galėtumėte šiek tiek detaliau paaiškinti. Dabar tas e, Europos patirties biudžetas, aš džiaugiuosi, kad yra finansuojama tokios programos ir Strasbūrė, ir Briuselėje, bet būtų labai gerai tą padaryti ir, pavyzdžiui, Baltijos šalyse, kurios yra e, pasienyje su Rusija. Tai gal, galite paaiškinti, kodėl joms nėra skirta lėšų. Ačiū. Toliau ponas Biozelaga. Dėkoju ponia Vėlė, kad pristatėte skaičius. Žalieji gerai supranta kad yra reikalas keisti kažkokius skaičius, pavyzdžiui, e, kodėl didėja energijos e, išlaidos, bet galbūt tai susijęs su kainų didėjimu arba su papildomais vairuotojais ir panašiai, bet man įdomu, koks yra aplinkosauginis poveikis tokių padidėjimų biudžeto. Noriu dar užduoti papildomus klausimus susijusius su asistentais. Gal galima būtų pasak, pa, įvardinti tiksliai, kiek kainuos tie du asistentai kiekvienam parlamentarui. Buvo jau minėtos e, kelionių išlaidos parlamento nariams. Tikrai sunku suprasti, kodėl auga kelionių išlaidos, jeigu mažėja parlamentarų ir asistentų skaičius. Žalieji nuolat kartoja tą patį dalyką, tai yra bendras išlaidų, tas bendros išlaidos kelionėms turėtų būti geriau struktūruotos ir turėtų būti pririštos prie aiškių kriterijų ir parlamentas yra numatęs kontroliuoti tas bendras išlaidas geriau. Dabar kai pasižiūriu, kiek yra išleidžiama išoriniam personalui ir kitam personalui, Tai lyginant su parlamentarų skaičiumi, tos e, sumos tikrai vėlgi išaugia. Ir tiek kalbant apie saugumą, apie vairuotojus, apie frakcijų darbuotojus ir taip toliau. Visur auga lėšos, jeigu paskirstytume jas kiekvienam parlamentarui. Tiksliau auga išlaidos, reikėtų sakyti. Taip pat yra jeigu ž... problemų su misijomis numatyta padidėjimas 3,3 procentai bendra, jeigu kalbame apie bendrus skaičius, bet kai paskaičiuojame, kiek tenka kiekvienam parlamentarui, tai augimas yra daugiau negu 20 procentų. Kodėl taip smarkiai išauga tos ir lėšos, ir CO2 atitinkamai kiekis? Negi mes ketiname daug daugiau keliauti, uh, Na, mes esam federalistai ir europietiškai nusiteikusi frakcija ir mes e, džiaugiamės, kad mes prezentuojame save ir pateikiame save piliečiams, stengiamės prie jų priartėti, bet ar yra kokiu nors skaičiavimu, kiek efektyvūs yra tie mūsų mėginimai prisistatyti ar priartėti prie piliečių? Uh, gal yra ir kitokių priemonių, kurios būtų daug aiškesnės ir konkretesnės negu tie veiksmai, kurių mes imdavomės lygi šiol. Taigi, jeigu galėtumėt pakomentuoti vieną ar kitą dalyką, kiekviena eilutė ne visuomet gali būti apginta. Kai kalbam apie bendrą biudžetą, vaizdas vienoks, bet kai, pasis, kai skirstom kiekvienam, atrodo, kad gana keistai ir, ne, man atrodo, ne visi iki galo supranta, kas čia vyksta. Ačiū. Dziękuję bardzo. Tak, nasz, naszą grupę oczywiście zawsze interesuje. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl mūsų frakcijos. Tai mes visada esam suinteresuoti taupimu tačiau e, taupimų ne bet kokią kainą. Mes norėtume, e, kad biudžeto lėšos atitiktų mūsų darbo kokybę, mūsų administracijos kokybę. Ir suprantama, šiandien kalbama apie apie 89 etatus, taikant to laikinojo laikotarpio e, mechanizmą, bet labai svarbu, kad tie etatai būtų pateisinami ekonomiškai. Aš prisipažinsiu, kad nelabai suprantu, ką reiškia Europos parlamento biudžeto žalinimas, ką, ką reiškia iš tikrųjų ta savoka. Buvo jau paminėti tas pastatų e, energetinis, klaus, energetinis klausimas, šildymo ir panašiai. Bet nežinau, ar numatyta ir naujų investicijų į įvairią įrangą pastatuose. Tad kai kalbam apie Europos parlamento biudžeto žalinimą, tai norėčiau žinoti, kaip mes e, elgsime su energija, kokiems energijos šaltiniams teiksim prioritetus. Tad, e, bet aišku, yra ir daugiau dalykų e, susijusių su biudžeto žalinimu. Ačiū pirmininkė. Turiu tris pastabas ir vieną klausimą. Klausydamasi kolegų, uh, suprantu, kad reikalinga pasiūsti labai aiškę žinutę apie tai, kokios yra tiesioginės ir nepatiesioginės breksito pasiekmes e, tarybai ir parlamentui. Tai turi sužinoti mūsų piliečiai. Ar mes sutaupome lėšų? Mes puikiai suprantame, kad pastatai negali būti sumažinti. Tačiau, bet šitą paprastą informaciją būtų labai naudinga mano asmeninė pastaba. Pirmoji. Kol kas mes net nediskutavome, ar visada reikia vis daugiau posėdžių organizuoti Strasbūrė, delegacijų posėdžių, komiteto posėdžių, žinoma, išskyrus plenarnės sesijas. Juk tai yra papildomi kaštai, kodėl mes apie tai nekalbame. Trečioji pastaba taip pat labai asmeninė. Galbūt aš ko nors neišgirdau. Gal kaip, kaipgi nusiplauti rankas parlamente, nes dažniausiai reikia plautis šaltų vandeniu. Todėl tie lankytojai atvykę į parlamentą stebėsi, kaip galima parlamente nusiplauti rankas tik šaltų vandeniu. Jau aš nekalbu apie bakterijas ir taip toliau, aš manau, kad tai yra tiesiog keistas dalykas. 21 metai yra pirmieji finansinės programos metai ir Mišel pasiūlymo įsipareigojimų atveju tai bus pirmieji metai. Todėl galbūt mes turėtume palyginti tuos pasiūlymus, pavyzdžiui, su Suomijos pasiūlymu. Suderinti su juos. Tiesiog e, mes turėtume sureaguoti ir mes, mano manimu, parlamento vardu turim pasakyti ne tačiau kita vertus me, mažinti lėšas e, parlamentui administracim reikmėm yra tiesiog netinkamas siūlymas. Stefanuta. Ačiū. Iš tikrųjų, jūs labai gerai apibendrinote, tačiau man kyla dar vienas klausimas ar mes šioje kadencijoje pradėsime kovoti už tai, kad galėtume paaiškinti savo rinkėjams, už ką pasisako parlamentas, ar tiesiog kaip ir įprastai konservatyviai pažvelgsime į viską ir sakysime, kad viskas turi išlikti taip, kaip yra. Europos parlamento programa iš tikrųjų yra labai naudinga. Ji padėjo daugam patekti į parlamentą, jauniems žmonėms patekti į parlamentą, kadangi jauni rinkėjai tiesiog nedalyvaudavo rinkimuose. O dabar tie 400 tūkstančių jaunų rinkėjų laukia lyderystės, laikė konkrečių inovatyvių pasiūlymų dėl biudžeto 21 e, metams, ar tiesiog mes visada palaikysime tą ryšį tik tai su tais rinkėjais, kuriuos turime savo duomenų bazėje, ar norėtume užsimoti plačiau ir pasiekti daugiau rinkėjų. Šitas biudžeto projektas iš tikrųjų yra geras, tačiau ne visi dalyvavo jo rengime. Pavyzdžiui, EPRS tampa tiesiog mokslinių tyrimų centru. Tiesiog prieš dvi kadencijas tas modelis buvo nukopijuotas, tačiau jisai veikė, vizija pasiteisino. Ir aš, jeigu neteisingai pasakysiu, tai manau, kad teisingai didinamos lėšas šiam centrui. Tačiau kita vertus, labai svarbu, kad ekspertinėms žinioms būtų numatytas pakankamas finansavimas. Dėl e, papildomų biurų įsteigimo užsienyje, pavyzdžiui, Vašingtonė. Tiesiog mes neturėtume skatinti išorės veiksmų tarnybos ir parlamento uh, nepasitikėjimo. Pavyzdžiui, nereikėtų gilinti šito ginčio, turiu omenyje diskusijas dėl privačių vizų, dėl pagalbininkų parlamentarams. Tiesiog reikėtų, ko gero, atsižvelgti į infliacijos procentą ir turint omenyje tuos 3,5 procento, ko gero tai atitiktų beveik tą indeksaciją susijusią su infliacija. Dėl minių, mini parlamentarijumų, dėl mobilių parlamentų, dėl patirties kleidimo, iš tikrųjų norėčiau, kad daugiau būtų įtraukta rytų Europos valstybių, kad ir Ljubljana, Bukarestas e, galėtų pasiūlyti įsteigti tose šalyse tokius centrus, kadangi kol kas tose šalyse nėra e, jokių ES agentūrų. Todėl mes galėtume galbūt tas komunikavimo paslaugas e, paskleisti plačiau. Aš taip pat, man taip pat rūpi e, kiti lėšų taupimo būdai, pavyzdžiui, tiesiog e, automatinio kalbos e, įrašymo arba užrašymo metodologijas, kad nereikėtų nuolat kalbėti. Taigi, galime taip supyti daug, taupyti daug lėšų. Holmaja? Norėčiau pasisveikinti pirmiausia ir pasakyti, kad Janas iš esmės atsakė, pateikė mano klausimus dėl breksito. Kaip Junktinės karalystės parlamentarams bus mokamos pensijos? Kas ir kaip numatyta šią temą? Būtų įdomu sužinoti. Toliau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 SPAC pastate e, mano duomenimis kyla tam tikrų statikos e, problemų ir norėčiau paklausti, kada bus priemami kokie nors sprendimai šiuo klausimu, kadangi finansiškai vertinai tai galėtų būti pakankamai didelė uh, E, našta, suma susidarys e, pakankamai didelė ir vienai par kitaip ją reikės numatyti. 2024 metais vyks Europos rinkimų informacijos kampanija. Ir galbūt 21 metais biudžete reikėtų numatyti, kaip skleisti tą ilgalaikę arba pastovę informaciją iki tos kampanijos. Pane Keller. Labai ačiū, ponė pirmininkė, kadangi tai mano tema, tai aš e, apsiribosiu klausimai susijusiais su pastatais. Kaip su kolega Šat... Šate... Šatel mes e, apsilankėm pastatuose ir stebėjom, kaip jie atnaujinami remontuojami. Bet kita vertus, turint galvoje, kad tie darbai sudaro 2-3 procentus visų išlaidų. Bet e, ar numatyta, e, numatyta biudžeto eilutė tokiems dideliems, sunkiems vadinamiems darbams? Ar, ar yra tokia biudžeto eilutė numatyta? Antras. E, Europa Experience klausimas kaip ir kolegos, norėčiau pabrėžti, koks yra svarbus šitas projektas, kaip jūs jau minėjot apie tai generalinį sekretoriau ir kartu reikia, aišku, numatyti tinkamų lėšų tam, kad Europos parlamentas galėtų kalbėti apie savo darbus vadinamosiose naujosiuose valstybėse narėse. Bet, e, ponė generalinį sekretoriau, jūsų pranešime aš pasigendu tokios eilutės dėl 20,7 tos sumos. Tai yra didelė suma. Tai antras klausimas buvo. Trečias klausimas susijęs su spinelį pastatu. Mes apsilankėm jame E, ir tikrai pas, gerokai ten ištyrėme padėtį. Elektros transformatoriai, boileriai, šildytuvai turėtų būti pakeisti, bet aš pasigendu tam numatytos biudžeto eilutės. Aš mačiau, kad numatyta restoranui eilutė Monika Holmeier puikiai išmano šį klausimą ir e, turiu pasakyti, kad e, mane stebina 10,3 milijonų numatytų SPAK pastatui, bet neturim konkrečios informacijos apie tai, kaip tos lėšos bus leidžiamos, kas iš tikrųjų vyksta ir kodėl tokios išlaidos čia numatytos. Ačiū, ponė Garzija Zabal. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau daug klausimų pateikė kolegos, jų nekartosiu. Tačiau paminėsiu vis dėlto e, keletą dalykų antai parlamento e, iš išorės pasamdyta e, valymo tarnyba. Parlamentas sako, kad tie, tie, tie, tie žmonės, tie darbuotojai e, laikosi taisyklių kaip tam tikro minimumo. Kita vertus, mes neturėtume pamiršti ir to, kokiomis sąlygomis tie išorės darbuotojai įdarbinami. Nes juk mes dažnai kalbam apie uh, oraus darbo, tinkamas darbo sąlygas ir neturėtume pamiršti, kad tokios sąlygos turėtų būti numatytos ir išorės darbuotojams. Dar nemažai kalbam apie tai, kad tarp sprendimų, kuriuos priima biuras, valdyba ir mūsų komitetas kartais kertasi, kartais kertasi ir su sprendimais, kur, kurie priimami visame parlamente. Nes e, vėlgi numatyta tam tikrų darbų, kuriems reikia rasti finansavimo ir vyksta dėrybos valdyboje. Todėl kartais labai sunku e, tilpti e, biudžeto numatytuose tuose procentuose parlamentas jau balsavo ne vieną kartą per plenarinę sesiją. E, dauguma parlamento narių priimdavo ar tiesiog balsuodavo už sprendimus, kurie po to būdavo užblokuojami. Antai dėl asistentų atlyginimų, asistentų misijų, e, kai šie vyksta į Strasbūrą, atlyginimų Europos parlamentas patvirtino, priėmė, nors ir nedidelę daugumą e, sprendimą, kur, kur, kuriuo numatyta pagerinti padėtį, tačiau tas sprendimas vėlgi buvo užblokuotas. Galbūt būtų galima rasti tam tikrų techninių priemonių, e, kurios pasitarnautų tais atvejais, kai parlamento narys ar administracijos darbuotojas išeitų tėvystės ar motinystės atostogų, ar tiesiog e, ilgalaik, dėl, nedirbtų dėl ilgalaikės lygos. Tad e, balsavimas vyko dėl būtent šių klausimų, tačiau sprendimai nebuvo įgyvendinami. Tad mes tikrai norėtume, kad e, taip nebūtų. Ačiū. Daug klausimų ir daug pastabų buvo įsakyta. Pone Velė, atsakykit. Dėkoju. Pasistengsiu, kiek galėsiu atsakyti į visus jūsų klausimus. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui už bendradarbiavimą. Lygi šiol labai sėkminga. Pirmas klausimas - aplinkosauginis mūsų pastatų statusas ir jų būklė. Gera žinia yra ta, kad nauji pastatai, pavyzdžiui, Martins pastatas, mes gavome aukščiausią įvertinimą, tai yra praktiškai aukščiausias įmanomas įvertinimas šioje srityje, tai yra labai žalias pastatas. Weinbergo pastato e, bus pasyvus pastatas energetinė prasme, Adenauerio pastatas, kuris baigtas 70 procentų, Taigi šiame pastate mes taikome labai naujovišką geoterminį šildymą ir vėsinimą, visiškai naujos technologijos. Na ir visur kitur stengiamės pakeisti techninę įrangą taip, kad ji būtų kuo ekologiškesnė. Uždavėte klausimą dėl transporto. pernai pakeitėme transporto paslaugų e, struktūrą, dabar naudojame talys traukinius ir dauguma darbuotojų jais vyksta, o ne savo individualių transportų ir mano galva tai yra didelis, didelė pažanga šioje srityje. Mes taip pat įrengėme daug elektromobilių parkavimo aikštelių ir tikrai 11 vietų jau galima įkrauti elektromobilio bateriją. Prezidiumas taip pat 19 metais nutarė ir mes dabar tai įgyvendiname kompensuoti viešojo transporto bilietą iki 90 procentų ar netgi 100 procentų vietoj to, kad finansuotume parkavimo aikštelę. Mes dabar siūlome nemokamą priemestinio susisiekimo ir miesto susisiekimo transportą vietoj parkavimo aikštelių kompensacijos. Taigi, man atrodo, kad tai yra pakankamai geras, na, geras akstinas pereiti prie viešojo transporto. Taip pat mes esame nupirkę dviračių kelis šimtus ir siūlome jais naudotis ir darbuotojams, ir parlamento nariams, ir jų asistentams. Taigi mes tikrai pasisakome už aplinkai draugišką elkseną. Taip pat Briuselio regionui esame pasiūlę tokį konceptą tarp uh, institucijų sukurti galimybę nuvy, e, važiuoti dviračiu ar visuomeniniu transportu, tokias padaryti kaip ir linijas susisiekimo, kad nereikėtų nuolat naudoti individualaus transporto ar važiuoti automobiliais, kai reikia nuo vienos institucijos vykti į kitą. Pastatų strategija 19-29 metams Ši strategija buvo priimta praėjusio prezidiumo metu ir tai yra ilgalaikė strategija, buvo nuspręsta didinti biurų kiekį ir Briuselėje, ir Strasbūrė, kad pakankamai aprūpintume parlamentarus biurais. Ir mes nutarėme sukurti naujus prioritetus tam Europos patirties projektui. Na ir taip pat, kaip minėjau, naujos patalpos, jų remontas. Jeigu nauji pastatai, tai ta problema nekyla, bet 25 metų senumo pastatas turi būti atnaujintas bent jau dėl energijos taupimo sumetimų. Be to mes esame įsipareigoję remontuoti bent 3 procentus e, pastatų, toks yra įsipareigojimas visiems ir mes patys į saujį taip pat taikome. Tai išeina, kad kas 25 ar daugiau metų reikia e, remontuoti visus pastatus. Minėjote ir tą vadinamą įramasaž. Tai buvo 30 milijonų eurų pernai berods. Kitaip sakant, buvo išleista daugiau negu 89 procentai viso biudžeto buvo metų, kai 70-80 milijonų eurų buvo neišleisti. Galima pasakyti, kad dabar tas neišleistų pinigų skaičius arba ramasaž vadinamas yra daug mažesnis. Adenauerio pastatas Luksemburgė greičiausiai kainuos 100 milijonų eurų mažiau, nes mes nemokėjome palūkanų ir iš tų lėšų, kurių neišleidome, iš dalies galėjome finansuoti tą statybą, dėl to nereikėjo mokėti palūkanų ir aš manau, kad mes e, gana gerai panaudojome tuos vadinamosius ramasaž pinigus dėl eima strategijos ir žaliosios strategijos. Mes pasiryžę būti dar progresyvesni šioje srityje ir stengsimės visus tikslus, kurie yra nustatyti, įgyvendinti arba anksčiau, arba tų tikslų rodikliai bus didesni, arba ir taip ir taip. CO2 srityje mes norėjome iki 30 metų sumažinti išmilus, išmetalus 40 procentų. Dabar tą padarysime iki 24 metų pro, transporto srityje iki 30 metų norėjome sumažinti 30 procentų išmelus, išmetalus, dabar tą padarysime per, per pus trumpesnį laiką iki 25 metų. Dujų klausimas. Taip pat siekiame sumažinti 25 procentus iki 24 metų. 10 procentų energijos išlaidų norime sumažinti iki 24 metų. Iki 24 metų mes numatome mažinti energijos, elektros energijos suvartojimą 10 procentų. Popieriaus e, sunaudojimas turėtų sumažėti 50 procentų iki 24 metų vandens vartojimas, ankstesnis tikslas buvo 2 procentai, dabar bus sutaupama iki 10 procentų. Taigi, aplinkosauginiai tikslai buvo suformuoti arba anksčiau, arba sugriežtinti ir jų įgyvendinimui reikės konkrečių sprendimų dėl konkrečių priemonių, kad tikslau, tikslus pasiektume. Europos parlamento matomumas išorėje. Vašingtono biuras buvo įsteigtas prieš dešimt metų. Tuomet klausė, ar mes esame Europos taryba. Dabar tokio klausimo išgirsti nebetenka. Taigi mes galime Vašingtonė teikti paramą e, parlamentarams, Ir tai nėra klasikinės išorės politikos apraiška. Čia, pavyzdžiui, piliečių teisių komitetas įgauna galimybę aptardamas piliečių teisų klausimus tiesiogiai bendrauti su savo e, partneriais atstovų rūmose, kongreso rūmose. Londone biuras taip pat turėtų išlikti valdybos sprendimu, kadangi ES piliečių bent jau 3,7 milijonai liks gyventi, todėl mes neturime jų vertinti kaip kažkokių trečiosios šalies e, piliečių, taigi mes turime jiems teikti paramą ir spręsti jų problemas, jeigu jiems tokių iškils. Valdyba be to nusprendė dalyvauti tarptautinėse organizacijoje, jungtinėse tautose, ASEAN, Afrikos sąjungoje, ten, kur kyla pavojus tam daugeliškumui, mūsų dalyvavimas yra labai svarbus. Jūs klausėte, kaip įgyvendinami Hasselmore sprendimai, kurie buvo priimti praėjusią kadenciją, kaip įgyvendinamas investicijų uh, planas iš tikrųjų nėra nieko, ko mes būtume neįgyvendinę. Tačiau žalia spalva nurodo, kad maždaug 85-90 procentų įgyvendiname visus savo projektus ir ketinimus. Ir dabar mes patenkame į etapą, kai reikia priimti sprendimus, atsižvelgiant į naują sistemą, naują kadenciją ir todėl valdyba per 18 mėnesių galbūt ir turėtų išsiaiškinti, ar tos įgyvenos priemonės leido pasiekti tikslą, ar reikia ką nors, kore, ką nors koreguoti siekiant mm, užsibriešto tikslo. Pone Vinsai klausė, apie informavimo kampaniją. Rinkimų į parlamentą metu e, tiesiog pamatėme, kad mūsų piliečiai, jiems labai patinka mūsų bendradarbiavimas su jais vietuose ir centre mes dirbome visai kitais metodais. Pačiu, pavyzdžiui, ground game, ką Europa duoda naun man, tiesiog buvo programa, kuri tiesiog per tam tikrus susietus tinklus leido suvokti, kuo naudinga Europa. 300 tūkstančių tokių mm, aktyvių piliečių yra susijęti tinklu ir todėl mes negalime tiesiog jų ignoruoti, nes matome jų nusiteikimą dirbti Europos labui. O dabar, kai yra planuojamas daugiametės finansinės programos biudžetas, reikia turėti omenyje, kad reikia tęsti šitą tinklų veiklą ir tai turi būti ne viendienis dalykas, o nuoseklus procesas. Taip pat ir mobilus parlamentariumai turėtų imtis mūsų manimų to uždavinio. Suomijoje, Helsinkije, naujoje, naujoje nacionalinėje bibliotekoje mes numatėme įkurti tokį parlamento centrą. Pradžioje buvo 3000 lankytojų, o dabar jų jau yra 130 tūkstančių. Taigi, ta Europos patirties sklaida yra labai gera priemonė įgyvendinama ne centre. 486 tūkstančiai lankytojų Strasbūrė arba 2,5 milijonų lankytojų parlamentarijoje Bruselėje tai skaičiai, kurie tiesiog daug ką pasako ir todėl mes turėtume apriepti kuo daugiau lankytojų. To mes negalime padaryti dviejose centruose - Strasbūrė, Berlyne, bet reikėtų pasistengti visose sostinėse atverti tokius biurus. Sekantis žingsnis yra Talinė. Tuo atsakau jūsų, klaus, jūsų klausimą dėl Baltijos valstybių. Taigi, Talinė atidarome šitą biurą, biurą artimiausių metų ir tikiuosi, kad ir mes bent kartą per metus nuvyksime į šitą biurą. Noriu tiesiog patikinti, kad mes investuojame ir į tas valstybės, kuriams tenka ypatingi komunikacijos iššūkiai. Kai kuriuose biudžeto eilutėse galbūt yra šiokių tokių neiškumų kadangi skaičiai mažesni, pavyzdžiui, vais pastato finansavimas, jisai numatytas dviem metams, todėl suma yra supaskirstoma per dviejus metus, todėl gali būti nurodyti 8 milijonai, kitoje vietoje 9 milijonai, todėl kadangi tai yra skirtingi finansavimo metai, skiriasi ir sumos. Luxemburgas. viešieji pirkimai ir raginimai teikti kandidatūras tam tikroms e, turimiems etatams užimti. Tai yra tik tai procedūra, leidžianti sudaryti sąrašą, bet jokių būdų tai nereikš, kad tie žmonės bus įdarbinti. 21 metais tikrai jie nebus įdarbinti visi. Tie E, kodėl biudžetas tam tikrose eilutėse nemažinamas dėl breksito. 2019 metais breksito data jau buvo minima kaip tokia. Taigi jau 2019 metais mes galėjome tiesiog numatyti finansavimą atsižvelgdami į tai, kad parlamentarų bus mažiau. To mes nepadarėme ir todėl skirtumai tokie akivaizdus. Bet to išlaidas mes e, skaičiavome pakankamai nuo, pakankamai nuo to, kaip jos, tos lėšos buvo e, įsisavintos praėjusiais metais. Ir dabar mes e, tikimės, kad lėšos bus e, naudojamos veiksmingiau Pavyzdžiui, kai kurie parlamentarai numato ketvirto asistento pareigybę, todėl mes kai ką patikslinsime e, statistikoje susijusia su praėjusia kadencija. CO2 mažinimo politika. 40 procentų mažinti iki 24 metų, ne iki 30 metų, toks tikslas reformuojamas dabar tiesiog transporto išlaidos. Iš tikrųjų, tai yra pakankamai pastovi suma ir išliks ir šiame e, biudžete. Antwortet. Herr Jonke hat gesagt, er unterstützt die 9,8. Dėl tų 89 papildomų atatų. Jie bus tiesiog e, skiriamos tiems darbuotojams, kurie toliau nebegali dirbti, tačiau bus perskistomi. Jūs kalbėjote apie energijos e, šaltinius, siekiamės pasinaudoti geoterminė šiluma, pavyzdžiui, Luksemburgė ir taip pat e, įsigydami techninę įrangą norime, kad jinai būtų energetinė prasme kuo palankesnė. Iš tikrųjų, jūs turite dar daug ką atsakyti, bet norėčiau priminti, kad mes turime ir kitų klausimų darbo tvarkėje. Olbrecht teiravosi apie Strasbūrą, kodėl padidėjo išlaidos. Iš tikrųjų, tai yra trijų vietų, ne, trijų biurų papildomai kaštai. Ir tai mm, siekia beveik milijoną eurų legionelių ir karš, šalto vandens klausimas. Kadangi nesinaudojama karštų vandenių pastoviai, tuomet susidaro tam tikras e, e kamštis ir dėl to legionelės veisėsi tokiame drungname vandenyje. Todėl čia tą problemą reikia tinkamai spręsti. Pone Holmeier kalbėjo apie pensijų fondą. Pensijų fondas nėra tiesiogiai įtraukiamas į mūsų biudžetą, tačiau jeigu aš norėčiau paaiškinti, kokia yra situacija, tai reiktų daugiau laiko, negu man yra suteikta. Vis dėlto leidžiama man pakomentuoti situaciją susijusią su pensijomis kitos pensijos tiesiog nepatenka į mūsų parlamento biudžeto e, apskaitą. Kolio pastatas dėl jo dabar vyksta viešieji trilogai ir mūsų manimo tai yra nepriimtinas dalykas. Kitoje kadencijoje 24 metais turėtų būti pradėtas šito pastato remontas ar naunimas. Pone Keller sakė, kad reikia teikti nuolat e, numatyti eksploatacinės išlaidas. Tam yra numatyti 3 procentai, turint omenyje, kad kai kurie pastatai yra pakankamai seni, tačiau šitos lėšos yra skirstomos įvairiais lygmenimis ir jeigu jums rūpi, tai mes galime pasitarti, e, trišalių pagrindų. Dėl balsavimo aš pritariu jūsų pasiūlymams dėl išorės veiksmų tarnybos, kad ji turėtų taip pat labiau atsiverti. Sutinku su tuo, griežtas vidaus ir užsienio politikos atskirimas jau nebeegzistuoja, kadangi, pavyzdžiui, imigracijos politika, migracijos politika jau tampa nebegrinai užsienio politika, bet ir vidaus politika, kita vertus stebėsena e, rengiant e, viešuosius pirkimus yra atliekama, tačiau mes siekiame, kad būtų darbuotojams numatytos uh, pakankamai palankios darbo sąlygos. Biudžeto kontrolės komitete kartais viena arba kita e, nuostata vertinama skirtingai dėl asistentų. Iš tikrųjų, asistentai yra apmokami iš parlamentarų biudžeto, kiti iš darbuotojo ir dar kiti iš asistentams skirto biudžeto. Šiais klausimais vyko intensyvios diskusijos valdyboje ir joje dauguma balsų buvo nutarta išsaugoti ankstesnę sistemą, išsaugojant tris finansavimo lygmenis, tačiau numatant didesnį finansavimą. Dėkuoju. Ačiū, kad atvykote, kad pakomentavote, atsakėte į klausimus. O dabar vicepirmininkui Pereira žodis. Running, say, Deja, deja, laiko mes turime labai mažai, ir mums jau reikia pradėti kitą diskusinį klausimą, taigi reikia kalbėti greitai. Dėkuoju, pirmininkė, man daug laiko nereikės. Aš noriu pasakyti tik tai du dalykus, kaip minėjau pradžioje. Tai yra generalinio sekretoriaus pasiūlytas biudžetas, jį prezidiumas turės patvirtinti ir tai įvyks ne anksčiau kaip kovo 9 dieną. Todėl komiteto pasisakymai dabar yra labai mums svarbus. Mūsų būsimoms diskusijoms ir balsavimui jie yra labai svarbus. Turiu dvi pastabas. Aš tikrai išgirdau tai, kad reikia stengtis labiau tam, kad mūsų darbas parlamente būtų geriau matomas. Reikia skirti daugiau darbo ir biudžeto išaiškinimui, reikia skirti daugiau dėmesio paaiškinimui to, kaip mes finansuojame savo pastatus, kokia yra mūsų pastatų strategija. Mes ją turime nuo 10 metų, 18 metais ji buvo atnaujinta. Ir visos strategijos esmė yra taupimas, yra pereimas prie alternatyvios energetikos, prie nuomos vietoj nuosavybės ir kiti at, progresyvūs dalykai. Visas portfelis yra valdomas, ra, vadovaujantis racionalumo principu. Mes tengiamės būti racionalūs, kalbėdami apie išlaidas pastatams. Ta pati galime pasakyti ir apie žalę į parlamentą. Mes tengiamės įgyvendinti savo CO2 mažinimo tikslus, kalbant apie mūsų vairuotojus ir apie mūsų transporto tarnybą, bet matau, kad žinia iki jūsų dar nėra nuėjusi. Mes savo komitete akivaizdžiai dar patys nesame iki galo supratę tos mūsų politikos esmės, o ką jau kalbėti apie išorinius stebėtojus. Dar viena pastaba dėl breksito. Žinoma, kad visi nori sužinoti, ką reiškia breksitas išlaidų mažinimo požiūriu. Tačiau breksitas iš esmės yra smūgis Europos projektui, Europos parlamentarizmui. Ir tie projektai, tokie kaip Europe Experience, Europos patirtis, yra labai svarbus tam, kad mes būtume matomi ir tam biudžete reikia numatyti pakankamai, pakankamai lėšų. Labai Jums ačiū už pasisakymus. Taigi, pirmininkas, ačiū Jums labai už atvykimą, ačiū už Jūsų išsamius pasisakymus. Dėkoju ponui Šastel už tai, kad atsisakė savo baigiamųjų pastabų. Mes jau ir taip vėluojame dešimčia minučių, o baigiamasis mūsų darbo tvarkės klausimas yra trijų komitetų jungtinis posėdis susijęs su ES tvarios plėtros programa. Nesustoju.